witam państwa rozpoczynamy nasze posiedzenie moje późniejsze przybycie wynika z faktu że kągi pradėkime posėdį šiek tiek vėlavau kadangi dalyvau susitikime su Čekijos ir Slovakijos žemdirbių atstovais nuo 8 valandų. Norėjau išklausyti Čekijos ministro pasisakymą. Taigi dabar bandysime pasivyti laiką ir pagal darbo atvarkę matome, kad jokių pakeitimų nėra ir galime iš karto pereiti prie jos tvirtinimo. Pone Garcija buvo numatyti du balsavimai. Vienas e, buvo atšauktas, tačiau dėl avininkystės ir oškininkystės sektorių balsuosime šiandien. Taip, tikrai? Taip, taip, tikrai taip. Nebalsuojame dėl baltyminių ir ankštinių augalų, o dėl avininkystės ir oškininkystės balsuojame. Ar jūs žinote, kad dėja vienas iš mūsų kolegų ir draugų mus paliko Eduard Ferron, jau nebėra su mumis. Jis dirbo mūsų komitete ilgą laiką. Jis buvo labai atsidavęs žemdirbiams, žemės ūkiui. Todėl norėtume perduoti nuoširdžiausią užuojautą jo šeimai, draugams ir taip pat jo politiniai frakcijai. Bet to visų mūsų vardu, kadangi jis buvo mūsų visų draugas, visuomet atviras, besišypsinantis. Nuoširdus žmogus, išsiskiriant nuomonėms, jis visuomet pasisakydavo už žemdirbius ir už žemės ūkį. O dabar prašyčiau pagerbti jį tylos minutę. Bardzo dziękuję. Ačiū. Kaip žinote, šis posėdis yra transliuojamas internetu. Ir kaip jau minėjau, nebus balsuojama dėl vieno iš pranešimų, būtent dėl baltyminių ir ankštinių augalų. Ir dabar galime pereiti prie ketvirtojo mūsų darbo atvarkės punkto. Tai yra naujojo ketvirtojo vicepirmininko rinkimai. norėčiau padėkoti poniai Ančilai už darbą. Dančilai už darbą. Koordinatoriai jau perdavė savo šilčiausius padėko žodžius. Linkime poniai Dančylai kuo didžiausios sėkmės ir tikrai mums didelė garbė, kad viena iš mūsų vicepirmininkių tapo e, ministrė pirmininkė vyriausybėje. Taigi dabar, kaip jau minėjau, pereiname prie ketvirto punkto mūsų darbo atvarkėje. Naujo vicepirmininko rinkimai. Laikantis procedūros, politinės frakcijos arba deputatai gali atitinkamai pasisakyti už kandidatūras. Ponas Andriu, kaip koordinatorius socialistų frakcijoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už tai, ką pasakėte apie Evrika Dancilą. Ir aš irgi savo ruoštų, kaip socialdemokratų frakcijos koordinatorius, norėčiau jai irgi palinkėti drąsos, narsos savo naujose pareigose. Iš tiesų, jai tenka labai svarbios pareigos ir tai yra labai svarbu, kalbant apskritai apie ES ateitį. Vorika mūsų frakcijoje buvo labai aktyvi nari, kuri labai rūpinosi Europos žemės ūkiu per visą savo darbą, kadenciją, tą darė labai ryštingai ir aš norėčiau pasiūlyti naują vicepirmininko kandidatūrą, Gabrielą Žuaną, kuri sėdi už manęs, kuri perimtų ponios Dancilos pareigas kaip vicepirmininkė Žemės ūkio komitete. Esu įsitikinęs, kad komiteto nariai pasitikės šią naujai išrinktą E, mūsų e, parlamento nare, vietoj, kurie dirbs vietoj ponios Dancilos. Ir mes manome, kad ji puikiai dirbs mūsų Žemės ūkio komitete kaip narė ir kaip vicepirmininkė. Taigi štai tokia būtų socialdemokratų siūloma kandidatė į šį postą. Ačiū. Ponas Eker. Ačiū pirmininkė. Norėčiau FDD vardu pasiūlyti poną Marko Zulą. Pan Marek Zulo pracował z nami. E, o, obie osoby. Ponas Zulo dirbo su mumis ir abu pasiūlyti kandidatai yra garbingi šio komiteto nariai. Mm. Ir jeigu niekas neprieštarauja, balsuoti galime pradėti. Ponas Nikolson. Atsiprašau, kadangi neminėjome, atsiprašau, kadangi buvo problemų su vertimu, neišgirdome iki galo, kaip balsuosime. Tačiau galbūt rytoj galima pakeisti darbo tvarkę. Ir 13 punktas būtų sukeistas su 12. Taigi antrasis punktas būtų svarstomas anksčiau. Kalbėjau su sekretoriatu ir jeigu niekas neprieštarautų komitete, tuomet galėtume sukeisti klausimus vietomis. 13 punktas, pono Herbert Dorfman klausimas būtų aptariamas prieš 12 klausimą. Taip. Pranešėjas sutinka taip padaryti. Ponas Akarsi ir Dorfman neprieštarauja. Ponas Makarti ir, ir Dorfman neprieštarauja sukeisti punktus vietomis. Ponas Metkarti neprieštarauja ir ponas Dorfman neprieštarauja. Ponas Nikolson. Ačiū, pirmininkė norėčiau paprašyti informaciją pateikti. Ir ar nėra taip, kad FDD negalėjo teikti kandidatūros vicepirmininkui. Gerai neatsimenu, dehont taisyklės buvo, kaip dabar yra su tomis taisyklėmis ar e, tos pačios dehon taisyklės dar taikomos iki šiol, nes jeigu atmintis man nemeluoja, žinau, kad e, mano galva žila ir aš jau tikrai senas, tačiau man atrodo, aš vis dar atsimenu, kad e, kandidatas iš FDD nesulaukė komiteto pritarimo ir socialistai galėjo siūlyti papildomą vicepirmininko kandidatūrą. Taigi kaip dabar yra su tomis taisyklėmis, ar visgi jos veikia ar neveikia, tiesiog norėjau paklausti. Filip, prašau. Na, sekretoriatas gali atsakyti į šį klausimą ir galiu pasakyti tik, kad e, yra susitarimai tarp frakcijų susiję su DEHON sistema arba nebūtinai su jie susiję. Viskas priklauso nuo susitarimų tarp frakcijų. Taisyklių atžvilgių iš tikrųjų svarbiausia tai, kas vyksta rinkimų dieną. Dabar vyksta rinkimai ir aš negaliu iš anksto numatyti, kokie bus tų rinkimų rezultatai. Tačiau būtent tai yra svarbu. Svarbu laikytis griežtų procedūrų ir negaliu prognozuoti rinkimų rezultatų ir jų komentuoti, bei negaliu komentuoti e, jokių taisyklių, kurios taikomos prieš rinkimus ir tokius balsavimus. Ponas Rodė. Dėl susitarimų tarp frakcijų norėčiau tik paminėti, kad ALDE frakcijoje mes nemanome, kad egzistuoja tokie susitarimai ir renkant e, vicepirmininką, parlamento vicepirmininką per plenarinę sesiją, e, vicepirmininkė turėjo būti iš ALDE frakcijos, Kesinė Meisner, bet dauguma parlamente balsavo uh, už FDD kandidatą. Jis sulaukė didžiosios daugumos balsų. Taigi, tokie susitarimai ir uh, ponas Nikolson jau pateikė atitinkamų pastabų. Dėl to mes e, susilaikysime. E, mes neturime nieko prieš siūlomus kandidatus, tačiau mes susilaikysime, kadangi, kaip matome, nėra jokių susitarimų ir nežinome, ar būtų teisinga laikytis dehon sistemos, ar visgi yra kažkoks susitarimas tarp frakcijų. Taigi, galiu tik paaiškinti mūsų susilaikymo balsuojant priežastį. Ačiū, pasižymėjome šią informaciją. Ponas Flanagan. Uh, that, uh, social... Galbūt uh, pasižiūrėkime, ką reiškia žodis socializmas. Tai yra sažininga dalis ir mes e, tą sažiningą dalį ir atiduodame. Ir e, tiesą sakant, dabar netrodo, kad pasidalymas būtų sažiningas, tiesiog užleidžiama į pozicijas. Na, ačiū, kad apsikeitėme nuomonėmis. Iš tikrųjų, buvo įdomu išklausyti skirtingų požiūrių, tačiau visgi turime pereiti prie balsavimų. Taigi pereiname prie balsavimo. Pirmiausia, pažiūrėsime, kiek yra narių iš skirtingų frakcijų. Turime ir pakaitinių narių. paminėjau, kurie kolegos turi teisę balsuoti už kitas kolegas. Kiekviena frakcija žino procedūrą. aišku, kurie pakaitiniai nariai pakeičia tikruosius narius ir kaip bus balsuojama. Kandidatai sutinka iškelti savo kandidatūras. Pirmiausia, ponia Sonana, paskui ponas Zulom. balsavimas dėl ponios Gabriel bus žaliai, e, raudonai balsuosime už poną Zulo. Ir taip pat turėsite teisę susilaikyti. Ar procedūra visiems aiški? Kas neaišku. Noriu pasakyti pasakyti, kad e, vertėjai neverčia pakankamai greitai. Tai labai jautri procedūra ir labai svarbu, kad e, kiekvienas žodis būtų laiku išverstas, nes kitaip e, galime kažką praleisti. Atsiprašau. Mininkė, aš norėčiau tiesiog pasakyti, kad mano frakcija pritarė socialdemokratų kandidatijai. Chcę powtórzyć. Osoby, które głosują. Kągi, pa, kągi, pakartosiu norintis balsuoti už ponę Sonano turi spausti žalę mygtuką. Balsuojantis už poną Sulą raudoną mygtuką. Ar dabar aišku? Norėčiau, kad e, skirtingų frakcijų vadovai paaiškintų savo politinės frakcijoms, kaip viskas vyks ir kad susižinotų kas balsuoja už nedalyvaujančius deputatus. Balsavimą pradedame. Dar kartą kartoju. Žalias už kandidatę Zunano ir raudonas už poną Zulo. Balsavimą pradedame.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 Viskas tvarkoj, taip? Viskas tvarkoj, balsavusių skaičius atitinka reikiamą balsavusių skaičių. Taigi balsavimą baigiame. Balsavimas baigtas ir rezultatai tokie. Pone Gabriel, sveikiname. Pone Gabriel Suzano, naujoji ketvirtoji vicepirmininkė.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 Dar kartą sveikinu naują vicepirmininkę. Ir norėčiau suteikti žodį poniai Ester Herans Garcijai, kadangi balsuosime dėl jos pranešimo, pranešimo, kuris yra itin įdomus ir svarbus. Jis susijęs su dabartinė situacija ir ateities tendencijomis avininkystės ir oškininkystės sektorijoje Europos Sąjungoje. ir ponas e, Rans pristatys pakeitimus. Prašau. E, labai ačiū. Noriu priminti, kad šis pranešimas susijęs su e, labai sudėtingu sektoriumi, kuris patyrė daug nuostolių pastaraisiais dešimtmečiais. Ir noriu priminti komis, komitetui, kad šis sektorius nusipelno dėmesio, kurie jam skiriama. Uh, E, pranešimas buvo gana sudėtingas ir didelės apimties, e, kadangi tema yra labai svarbi. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams ir politiniams frakcijoms, taip pat jų padėjėjams ir parlamento personalui, sekretoriatui už glaudų bendradarbiavimą ir atliktą darbą. Ir mes iš tikrųjų parengėme nemažai kompromisinių pakeitimų tiek dėl paties teksto, dėl, dėl konsiderimuojų dalių. Ir manau, kad balsavimai bus tikrai spartesni, negu kad buvo galima tikėtis. 18 kompromisinių pateikimų dėl, pakeitimų dėl paties teksto ir taip pat 7 kompromisiniai pakeitimai dėl konstatuojimo dalių. Taigi, matosi, kad mes dėjome visas pastangas, kad paspartinume balsavimą ir kad užtikrintume labiau subalansuotą tekstą. Tikiuosi, kad e, balsuojant problemų nebus e, išsisprendė visos problemos Ir atsiprašau, kad tik paskutinę minutę pateiktas balsavimo sąrašas, tačiau mes dirbome ties kompromisais. Ir taip pat galiu pasakyti, kad jeigu nekils problemų, galime balsuoti dėl kai kurių pakeitimų kartu. Dėl kompromisinių pakeitimų 15, 16 ir 17 galima balsuoti kartu, nes jie yra panašaus pobūdžio. Taigi tiek, noriu visiems padėkoti, tikiuosi, kad balsavimai sklandžiai ir kad e, plenarai sesijoje e, kiti kolegos parems Žemės ūkio komitetas, nes šis sektorius labai svarbus ir mes turime jį paremti ir ypač e, būsimos BŽP kontekste. Labai ačiū. Ačiū, poniai Airans. Dabar pereiname prie balsavimo. Jeigu reikės pagalbos, mes kreipsimės į jūs. Dabar balsuosime dėl pirmojo pakeitimo. Už. Prieš. Sus... Patvirtinta. Du. Už prieš. Atmesta. Trečias. Už prieš. Atmesta. Ketvirtas už. Patvirtinta. Penktas. Patvirtinta. Šeštas. Prie, už, prieš. Pasitikrinsime. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta dviejų balsų persvarą. Septintas pakeitimas už, prieš, atmesta. Aštuntas už, prieš, atmesta. Devintas už, prieš, priimta. Pirmas kompromisas elektroniškai už, Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Perėmė prie 148 pakeitimo. Už, prieš, patvirtintas. 284 už, patvirtintas. Antras kompromisas. Balsavimas pradedamas. Elektroniškai. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. Periname prie 145 pakeitimo už. Patvirtinta. 146. Už. Prieš. Atmesta. 147 už. Patvirtintas. 150 už. Prieš. Pasitikrinsime elektroniškai. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 322 už, patvirtinta. 365 už, patvirtinta. 153 už, prieš, atmesta. 154 už, prieš, atmesta. 155 už, prieš, atmesta. 156 už, prieš, atmesta. 157 už, prieš, atmesta. 158 už, prieš, atmesta. Šimtas šešdešimtas už, prieš, atmesta. Šimtas šešdešimt pirmas už, prieš, atmesta. Trečias kompromisas. Pasitikrinkime, atsiprašau, pasitikrinkime dėl 161. 161 elektroniškai balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta. Ačiū. Trečias kompromisas. Elektroniškai balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 381 pono Nekov pakeitimas už, Prie, patvirtinta. 172 už. Patvirtinta. 173. Atitinka 323 už. Patvirtinta. 176 už. Prieš. Pasitikrinkime 176 elektroniškai. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Atmesta. 177 už, prieš, atmesta. Pasitikrinkime dėl 177. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Atmesta. 178 už, prieš, atmesta. 179 už, pri, priimta. 180 už, priimta. Atsiprašau, sako pirmininkas. Ketvirtas kompromisas. Balsuokit, pradedame. Balsuojame, balsuoti baigiame. Patvirtinta. 195. Už. Patvirtinta. 196 už. Patvirtinta. 202 už. Patvirtinta. 204 ir 207. 204 už prieš atmesta. 207 už patvirtinta. Penktas kompromisas balsuoti pradedame elektroniškai. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 216 už. Patvirtinta. 356 už. Patvirtinta. 194 už. Prieš. Pasitikrinkime dėl 194 elektroniškai. Balsuoti pradedame. 194. Balsuoti baigiame. Atmesta. 217 už, prieš, atmesta. 218 už, prieš, atmesta. 386 už, patvirtinta. 220 už, prieš, atmesta. Šeštas kompromisas. Balsuoti pradedame elektroniškai. Patvirtinta. 229. Už. Prieš. Patvirtinta. 230 už. Prieš. Atmesta. 236 už, prieš, atmesta. 238 už, pasitikinkime dėl 236. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 238 už, prieš, atmesta. netiksliai kėlėte rankas. Pasitikinkime dėl 238. Balsuoti pradedame elektroniškai. Balsuoti baigiame. Patvirtinta dviejų balsų persvara. 370 už, patvirtinta. 385 už, patvirtinta. Septintas kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 248 už. Patvirtinta. 252 už. Prieš. Pasitikrinkime. 252. Nežinau, ar ponas Andriu balsavo už ar prieš. 252. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Atmesta. 2, 5, 3. Už, prieš. Pasitikrinkime. 2, 5, 3. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta vieno balso persvara. 256 už. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas. Atsiprašau, sako pirmininkas. 274. Už. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 264. Už. Patvirtinta. 265. Už. Patvirtinta. 267. 267 už. Patvirtinta. 275 už patvirtinta. Devintas kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 285. Už. Prieš. Atmesta. Dešimtas kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 294 už. Patvirtinta. 11 kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 380. Pono Bove. Už. Prieš. Atmesta. 383. Už. Prieš. Pasitikrinkime. 383. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Dvyliktas kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti pradedame. Dvyliktas kompromisas. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 305 pakeitimas. Noich Tarabela. Už. Prieš. Pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. 305. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 306 už patvirtinta. 308 už patvirtinta. 309 už patvirtinta. 13 kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 321 už prieš. Atmesta. 14 kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 15, 16, 17 kompromisas. Dėl jų balsuojame kartu. Balsuoti pradedame. Dėl trijų kompromisų. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 371. Už. Patvirtinta. 18 kompromisas. Balsuoti pradedame. 18 kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 320 už. Patvirtinta. 325 už. 320 buvo patvirtintas. Norite pasitikrinti? Gerai. Pasitikriname dėl 320. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 325 už. Patvirtinta. 249 už. Prieš. Pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Vieno balsų persvara. 325 patvirtinta. 215 patvirtinta. 382. Už patvirtinta. 19 kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 330. Patvirtinta. Pereiname prie 330. Panašiai ir už. Patvirtinta. 375 už. Patvirtinta. 376 už. Prieš. Pasitikrinkime. 376. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 2.19 už. Prieš. Atmesta. 2.50 už. Patvirtinta. 3.72 už. Prieš. Atmesta. 3.73 už. Patvirtinta. 2.54 už. Prieš. Atmesta. 255. Už. Prieš. Balsuoti pradedame. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Sveikinu poną Noiklį ir Tarabelą. Pereikime prie konsultuojamų dalių. Pirmas kompromisas. Balsuoti pradedame. Ačiū, balsuoti baigiame. Patvirtinta. 14 pakeitimas. Už. Patvirtinta. 16 už. Patvirtinta. 17 už. Patvirtinta. 18 už. Prieš. Pasitikrinkime dėl 18 elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 19. Už, prieš, atmesta. 20. Už, patvirtinta. 21. Už, patvirtinta. 22. Už, patvirtinta. 23. Už, prieš. Pasitikrinkime dėl 23. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Antras kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 25 pakeitimas už.

Balsuoti baigiame. Atmesta 28 už, prieš atmesta. Trečias kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 39 pakeitimas. Už prieš, atmesta. 41 už, patvirtinta. Ketvirtas kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 49 pakeitimas už. Patvirtinta. 51 už. Patvirtinta. Penktas kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 53 už, patvirtinta. 54 už, patvirtinta. 55 už, patvirtinta. 56 už, patvirtinta. 57 už, patvirtinta. 58 už, prieš, pasitikrinkime. 58. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. Penkiasdešimt devintas pakeitimas. Už prieš atmestą. 60 už prieš atmestą. 61 už prieš atmestą. 62 už prieš atmestą. 63 už prieš Pasitikrinkime dėl 63. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 64 už. Patvirtintas. Dauguma balsų. 66 už. Patvirtinta. 67 už. Prieš. Pasitikrinkime. 67. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 68 už patvirtinta. 69 už patvirtinta. 70 už prieš atmesta. 71 už patvirtinta. 72 už patvirtinta. 73 už patvirtinta. 74 už, patvirtinta. 75 už, patvirtinta. 76 už, prieš, atmesta. 77 už, prieš, atmesta. 78 už, priimta. 79 už, prieš, Pasitikrinkime elektroniškai 79. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 80. Už. Dauguma. Patvirtinta. Šeštas kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 92 už, prieš, atmesta. 93 už, prieš, atmesta. 94 už, prieš, atmesta. 95 už, patvirtinta. 96 už, patvirtinta. 98 už, patvirtinta. 99 už, prieš, atmesta. Šimtas už, prieš, atmesta. Šimtas pirmas už, prieš. Pasitikrinkime dėl šimto pirmo. Balsavimą pradedame. Balsuoti baigiame. šim, patvirtinta. 102 už prieš atmesta. 103 už prieš. Pasitikrinkime dėl 103. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Sveikiname. 105 už. Patvirtinta. Septintas kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 110. Už. Prieš. Patvirtinta. Pasitikrinkime vis dėlto. 110. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 111 už. Patvirtinta. 112 už. Prieš. Nežinau, kaip balsavo ponas Andriui. Tai patikrinsime dėl 112. Balsuoti pradedame. Na, noriu pažiūrėti, kaip balsuoja koordinatoriai ir paskui visi kiti. Balsuoti baigiame? Patvirtinta. Šimtas tryliktas. Ta patus 114, 115 ir 116. Už, prieš, patvirtinta. Visi patvirtinti. Pasitikrinkime. Palauksime, kol ponas Jan įdė savo kortelę, galbūt jo balsas lemiamas. Jau visi balsavote? Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 117. Už. Prieš. Pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. 117. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Patvirtinta. 118. Už. Prieš. Patvirtinta. 122. Ne, pono Nekov už. Patvirtinta. 124 už. Prieš. Pasitikrinkime. 124. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 125 už. Patvirtinta. 126 už. Patvirtinta. 128 už. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto kartu su pakeitimais. Balsavimas vardinis. Balsuoti pradedame. Balsuoti pradedame. Zamykam głosowanie. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname. Pone Rans, žodis jums. Noriu tik dar kartą visiems padėkoti už gautą paramą. Ačiū. Taip pat dėkoju sektoriaus vardu. Jiems šis pranešimas labai svarbus ir tikėsime, kad plenarinėje sesijoje kolegos mus parems ir šis dokumentas bus patvirtinas. Taigi ačiū ir sveikinu visus. sprawozdanie sektor warty rozwoju oba sektory warte rozwoju. jeszcze raz pani poseł gratulujemy iš tikrųjų du sektoriai, kuriuos verta plėtoti. Dar kartą sveikinu. Okej, okay, e, Filip zarządził break two minute. Filip siūlo dviejų minučių pertraukėlę. mamy bardzo interesujący punkt zazielenienia. W momencie, kiedy. Kągi, pradėsime aptarti ypač svarbų klausimą, būtent žalinimą. Dabar kaip tik šioje srityje yra pokyčių, kadangi vyksta BŽP, BŽP reforma po 2020 metų. Taigi pasveikinime Samo Jereb Europos audito rūmų atstovą. Jis pristatys pranešimą susijusi su žalinimu. Tai yra pirmasis vertinimas nuo to laiko, kai ši sistema buvo pradėta taikyti. Ir jau seniai laukiame šio pranešimo, ypač jeigu atsižvelgtume į tas žaliasias išmokas, tai yra nausios, naujos tiesioginės išmokos, buvo jos įdėktos 2013 metais. E, ir pirmasis išmokas žemdirbiai gavo 2016. -aisiais. Taigi, tomis išmokomis norima kompensuoti kai kurių netinkamų praktikų daromą žalą žemės ūkyje, o būtent praktikų, kurios turi poveikį klimato kaitai ir dirbožėmio kokybei. Dabar suteiksiu žodį ponui Jereb ir noriu paminėti, kad tai mums itin aktualus klausimas, kadangi yra tam tikrų prieštaravimų lauksiu taip pat ir kolegų pasisakymų šią temą. Ponas Des, ponas De Castro jau anksčiau yra išsakę savo poziciją dėl omnibus reglamentavimo ir dėl šios temos. Pateikta informacija padės mums priimti sprendimus ateitie. Žodis Jums, ponas Jerb. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Dėkoju už galimybę pristatyti pagrindinės išvadas iš, parengų specialiąją ataskaitą dėl žalinimo priemonių ir ar paramos pajamoms sistema yra pakankamai veiksminga. Žalimo priemonės buvo įvestos 2013 metais, kai buvo uh, reformuojama bendra žemės ūkio politika. Jos tikslas buvo atlyginti ūkininkams už viešasis prekes, kurios juos jie pagamina ir pagerinti žūp aplinkosauginį poveikį. 12 milijardų eurų per metus žalimo priemonėms skiria ES. Tai yra 20 procentų visų tiesioginių išmokų ir beveik 8 procentai viso ES biudžeto. Ūkininkai gauna pirmas, gavo pirmas žalias išmokas per 2016 metų finansinius metus pateikę paraiškas 2015 metais. Pagrindinė mūsų išvada iš audito yra ta, kad žalinimas, žalinimo priemonės, kaip jos yra įgyvendinamos dabar, kažin ar iš esmės pagerins žūp klimato ir aplinkosauginį poveikį. Žalinimo reikalavimai dažnai atspindi įprastines e, ūkininkavimo praktikas. Dauguma ūkininkų 65 procentai gali pasinaudoti žaliomis išmokomis netgi nesilaikydami jokių žalinimo įsipareigojimų. Dėl to žalinimo priemonės pozityvių pokyčių ūkininkavimo praktikoje sudaro labai, suteikia labai nedaug. Ir norėčiau pakomentuoti skaičius, kuriuos naudojo komisija, kaip rezultatus ir rodiklius. Pavyzdžiui, 73 procentai visų ūkių turi bent vieną žalinimo e, reikalavimą. Ir tik tai viename iš šimto hektarų keičiama auginama grūdinė kultūra. Ir visas ūkio dydis yra skaičiuojamas pagal tą rodiklį, nors iš esmės nepasikeitė ūkininkavimo praktika, nes ūkininkas jau laikėsi žalinimo taisyklių dar prieš jas įvedus. Taigi toks rodiklis nepasikeis net jeigu žalin, žalinimo įsipareigojimai būtų iš esmės keičiami. Taigi, mes manome, kad tokie rodikliai, kai labai nedaug yra naudojami, stebės, naudojami stebėsinos rezultatai, nedaug ką padeda žalinimo prasme. Komisija nėra užsibrėžusi specifinių tikslų ir nėra nurodžiusi, ko tikimasi žalinimo priemonių aplinkosaugos ir klimato kaitos prasme. Aplinkosauginis ir klimato kaitos žalinimo poveikis gali būti susijęs su ES dirbožėmio kokybės strategija, taip pat ES energetikos ir klimato paketu 2020 ir 2030 metų sistema, kalbant apie CO2 emisijų mažinimą ir taip pat tai gali būti siejama su ES biologinės įvairovės strategija. Tačiau, jeigu nėra konkrečių tikslų susijusių su BŽUP, neįmanomas nuoseklus požiūris į bendrąją strategiją. Diskusijos apie žalinimo priemonės neturėtų būti susijusios su klausimu, ar žalinimu buvo bandoma pagerinti rezultatus aplinkosaugos rytyje arba sumažinti aplinkosauginius rodiklius. Jeigu pažvelgtumėme į vieną rodiklį, pavyzdžiui, dirbamo žemės indeksas, tai čia būtų nuo 9 iki 14 metų tik tai nedidelis procentas. Taigi aplinkos, augos, aplinkos auginis bžų poveikis, žalinimo priemonių poveikis turi būti vertinamas kitaip. Taip pat biudžeto išmoko žalinimo priemonėms nėra pateisintos aplinkosauginių politikos kontekstu. Žalinimo išmokos 80 eurų už hektarą maždaug, o Europos komisija poveikio vertinime nurodė, kad žalinimo priemonių kaštai neviršys 30 eurų atitinkama studija rodo, kad poveikis ūkininkams labai skiriasi mažiau už 10, 10 nei 10 eurų 40 procentų ir daugiau nei 100 eurų 2 procentams ūkininkų. Žalios išmokos ir toliau yra, išlieka pajamų paramos sistema. Taip pat ir trijų žalinimo praktikų veiksmingumas yra sumažinimas grūdinių kultūrų diversifikavimas, kuris ne, neužtikrina grūdinių kultūrų rotavimo. Uh, aplinkosauginio poveikio, taip pat e, nuolatinių e, ganyklų naudojamas pagal Natūra 2000 programą, taip pat e, našios zonos ir atitinkami reikalavimai dėl valdymo riboja pozityvių FS poveikį biologiniai vairoviai. Žalinimo priemonės dar labiau apsunkina bžūp sistemą ir iš tiesų tai nesuteikia tokių rezultatų, kokių tikimasi iš žalinimo priemonių. Sudėtingumas susijęs su tuo, kad žalinimo priemonės dengiasi su kitomis bžūp priemonėmis, tokiomis kaip gera ūkininkavimo praktika arba aplinkosauginės sąlygos. Vienintelis esminis skirtumas dėl to kompleksinio susijimo yra nuobaudos už pažeidimus, kurios yra paprastai didesnės. Valstybės narės nesinaudoja lankstumu įgyvendinant žalinimo priemonės, ypatingai kalbant apie EFA pasirink, tipo pasirengimą ir nuolatinių ganyklų variantus, gerinant poveikį klimatui ir aplinkai. Tiesiog bandoma įgyvendinti žalimo priemonės tokiu būdu, kai minimaliai sumažinama našta valstybėms narėms ir jų ūkininkams. Uh, Taigi tokių rezultatų pagrindų mes teikiame štai kokias rekomendacijas kitai BŽUP reformai. Komisija turėtų sukurti visai kitokią logiką dėl to, kaip žūb gali prisidėti prie aplinkosaugos ir klimato kaitos tikslų ES. Ir laikytis tokių principų, kad ūkininkai gali gauti, prie, gali gauti prieigą prie išmokų, jeigu laikosi bazinių aplinkosauginių normų ir specialios vietos aplinkosauginės ir su klimatu susijusios susiję poreikiai gali būti sprendžiami per stipresnės programuoja, stipresnius programuojamus veiksmus. Ir taip pat valstybės narės dar prieš įgyvenimą turi rodyti, kad jų pasirinkti variantai yra efektyvūs ir veiksmingi, kad yra pasiekiama politikos tikslų. Pabaigai norėčiau pateikti mūsų neformalų vertinimą, kokių galime tikėtis pagerėjimų, bet pagrindiniai klausimai susijęs su supaprastinimu ir geresniais rezultatai žalimo srityje, tie klausimai turi būti sprendžiami kitoje daugiametėje finansinėje programoje. Dėkuoju uždėmesi, jeigu būtų klausimų, mielai atsakysiu. Dziękujemy za prezentację, bardzo zwiel... Labai ačiū, e, labai konkrečiai ir trumpai kalbėjot, aiškiai. Pirmiausia, ponė Erans Garcija noriu pasakyti. Labai ačiū. Noriu padėkoti kolegai iš auditorumų už tai, kad jis šiandien čia atvyko. Yra e, jūsų pastebėjimų, kurie mane nustebino. Nebestebina tai, kad 74 procentai ūkininkų žalinimo priemonėmis neužsieima, nes e, pinigai dabar yra paskirstyti tarp skirtingų bužaupų ramščių. Ir vienas iš šimčiausių turbūt e, klausimų išlieka, kaip pinigai yra paskirstomi. Ir pripažinkime, kad didžiausi ūkiai gauna didžiąją dalį e, pinigų. 75 procentus dėl to teritorijų užim, užima žalinimo priemonės, bet jeigu pažiūrimi atskirų ūkininkų skaičius, tai statistika visai netokia pati. Labai daug kalbame apie žalinimo vaidmenį, aš manau, kad tai yra labai geras dalykas. Žalinimas iš esmės sulėtina intensyvų ūkininkavimą. Intensyvus ūkininkavimas dabar yra tendencija Taip didėja produktivumas, bet ką daro žalinimas? Iš esmės, tos priemonės nėra visur įgyvendintos ir mes turėtumėm galvoti, kaip tas priemonės įgyvendinti. Šalis su subsidijos netiek jau daug kainuoja. Pagalvokime apie dokumentus, e, kurie rodo, kas kiek kainavo. Tik vienu procentu išaugo uh, išmokos dėl ženklaus poveikio aplinką. Jeigu pinigų būtų išmokama daugiau, tai poveikis būtų dar didesnis. Labai daug priemonių turi būti siejama su žaliaisiais tikslais. Mes turėtumėm Europos ūkininkams suteikti daugiau konkurencingumo, nes uh, Tai yra scenarius, kurį mes turėtumėm įgyvendinti. Jeigu pažiūrėtumėm į tai, kaip tarptautinės sutartys su trečiosiomis šalimis sudaromis, tai sąlygos reikalavimai netokie patys. Ir Europos ūkininkų konkurencinėje kovoje turėtumėm, ūkininkams konkurencinėje kovoje turėtumėm steigti tam tikrų pranašumų ir turėtumėm pritaikyti Europos žemės ūkį naujai real, nu, realybei, kiek daug yra klimato iššūkių dabar. Uh, Priemonės, kurias dabar įgyvendiname, privalo atsižvelgti į skirtingą, skirtingų Europos regionų savitumą ir į skirtingas e, kultūrų rūšis, nes skirtumos, skirtumai yra dideli. Jeigu pažiūrėtumėm į tai, kokie reikalavimai yra taikomi e, kryžminė atitikčiai po paskutinės BŽUP reformos, tai supraskime, kad nereikia grįžti prie ankstesnių scenarijų, kai nuolat kalbėjom, kai kalbėjom apie nuolatinės ganyklas, dėl kurio anksčiau kildavo tiek daug problemų. Regionalizacija kenčia ir aš manau, kad mes turime daryti visas reikalingas priemonės. Toliau panas Hauslingi. Ja, äh, labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už prezentaciją. Jūs labai aiškiai parodėte, kad e, mes labiau bijojom uh, E, pinigų išplovimo žaliosiomis priemonėmis negu tikrų žalinimo priemonių. E, kartais nustemba, matydami komisijos atstovų šią komitete, čia, šiame komitete ir girdime, kokie dideli plotai ES yra apimti žalinimo priemonių, tačiau realiai matom, kad to, realiai to nejaučiame. Uh, Šiaip turime pripažinti, kad išmokos atneša naudos aplinkos apsaugai. Ko galime pasiekti kitą reformą, apie tai turėtumėm pagalvoti, kaip galime susijęti žalinimo priemonės ateityje su konkrečiamis paskatomis ūkininkams. Žalinimas visuomet turės būti siejamas su nauda aplinkai. Todėl uh, galvokime, kaip tą padaryti. Uh, Jeigu ūkininkams kažką mokam, tai turime kažko iš jo prašyti ir žiūrėkime aiškiai, kokia bus įtaka uh, aplinkos apsaugai aplinkai. Aš manau, kad reikėtų stengtis pagerinti tai, kas jau yra padaryta iki šiol. Jūs kalbėjote apie tai, kad lankstumas yra pasitelkiamas e, stengintis susilpninti standartus. Manau, kad tai yra viena rimčiausių problemų. Jeigu reikalavimai žalinimui yra per silpni, tai naudos jokios net neš. Tai tas žalinimas net neš. Europos komisija sako, kad reikia sugriežtinti tą sistemą, bet Ne todėl, kad nepakankamai naudos aplinkos apsaugai atneš, aplinkai atnešama, bet todėl, kad dabar per daug biurokratinė sistema nepamirškim, kad visą laiką reikia galvoti apie tikslą, tai yra apie aplinkos apsaugą. Pagalvokim, kaip tie pinigai bus išmokėti ateityje. Ir pasverkime poreikį suteikti dar daugiau pinigų ūkininkavimo praktikai. Viską turime sėti su konkrečiamis priemonėmis, o ne su hektarais iš pirmo ramščio turime skatinti e, pažangesnės, ekologiškesnės ūkininkavimo praktikos plėtimą. Ačiū už šią ataskaitą. Aš aiškiai žinau, kad jau patirties sukaupėme per daug metų ir turbūt viskas nepasikeis staiga, kitais metais viskas nepasidarys kitaip. Jūs kalbėjote apie omnibus. Ponas Des apie tai nuolat kalba. Uh, Bet aš nežinau, ko mes sugebėsim pasiekti per omnibus šioje srityje. Galbūt aš kažko čia neišgirdau, bet man atrodo, kad reikėtų pertvarkyti taikomą politiką. Mes turim pagalvoti apie visus produktus, apie platesnės veikimo zonas. Oui, Euh, jūs savo ataskaitoje pabrėžėte, kad kultūrų diversifikavimo priemonių yra nepakankama ir be to jos yra mažiau veiksmingos negu rotacija. E, dėl to sumažėja e, dirbožėmio e, derlingumas, be to jūs jau sakėte savo antrame puslapyje, kad Europos komisija pripažįsta, kad ankštinės kultūros galėtų pasitarnauti aplinkosaugos priemonių efektyvumui, tačiau ta idėja nebuvo patvirtinta, nes kilo daug abejonių dėl e, bendro rinkos mechanizmo taisyklių taikymo. Ir dabar jau žinome, kad pasiekti nauji susitarimai, kurie yra labiau pritaikyti e, E, naujosioms aktualijoms ir dabar ambicingesnė ir nusenklesnė strategija yra sukurta. Mes kalbame apie įvairias žalinimo priemonės, nekalbame tik tai apie ekologinius interesus. Ką Jūs manote apie žemės ūkio kultūrų rotaciją, ypač galvojant apie ankštinės kultūras, kurios gali ištaisyti dirbožėmio kokybę ir kaip mes galime organizuoti neplanuojamos kontrolės, neplanuojamas inspekcijas. Kitas dalykas Europos komisija, parengusi pirmąjį dokumentą, e, buvo žymiai apiecingesnė negu dabar, ypač kai kalbėjo apie priemonės, kurios turi būti taikytos valstybėse narėse. Ir e, dabar žinome, kad valstybių narių žalinimo priemonės e, įgyvendinamos turi labai daug judėjimo laisvės, aišku, viskas turi tarnauti ekologiniams interesams, tačiau nebejokite tuo, kad naujos lankstumo priemonės numatytos Europos komisijoje susilpnins tik tai žalinimo procesą. Merci. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich gleich anschließen. Haben Sie nicht Angst, dass. Aš norėčiau, ponia Neuchil, aš norėčiau pratesti kolegos mintį. Mes tikrai neturėtumėme bijoti, kad viskas dar labiau susilpnėti. Ir aš norėčiau pirmiausia už nuoširdumą padėkoti, nes iš tiesų labai puiku, kad viskas yra pasakyta čia atvirai ir nuoširdžiai, nes e, čia jūs tikrai labai aiškiai išdėstėte problemą ir ypatingai aiškiai kalbėjote apie ūkius. Ir tai susijęs su tuo, kaip yra naudojami mūsų mokesčių mokėtojų pinigai. Mokesčiai turi būti naudojami, mokesčių pinigai turi būti naudojami politikai formuoti. Ūkininkai turi galimybių kažką nuveikti pagal žalinimo sistemą. Ir jie gali pasirinkti, ką jie nori daryti nebūtinai, dėja tai duoda rezultatų, kalbant apie aplinkosaugą. saugą Ir aš manau, kad mes turime pasirūpinti, kad tas pozityvus poveikis būtų. Ir būtent su tokia tiesa šį, šį kartą ir susidur, susidurėme, būtent, kad jie gauna pinigus, kad padė, nuveiktų gerus darbus, tačiau dėja poveikis nėra geras. Tai, tai reiškia, kad mes dalyjame pinigus, kurie kuriais nėra pasiekiamas rezultatas, kai tuo tarpu priemonė, pinigai turi būti skiria, skiriami tinkamoms aplinkos saugos priemonėms ir nėra joms skiriami, taigi mes turime eiti abiejomis linkmėmis. Uh, viešieji pinigai ES turi būti kuriami, skiriami tik tai viešai gerybei kurti. Tai turi būti susijęs su aplinkosauga ir pasiektais rezultatais, tai yra bendroji gerovė. Ir mes turime pasirūpinti, kad pinigai būtų skiriami tik tuo met, kai pasiekiami aiškus rezultatai tik tuo met gali būti numatytas finansavimas. Mes kalbame daug apie įvairovę ir aš norėčiau pritarti tam, ką jūs sakėte, būtent, kad piliečiai dirbantys tame sektorėje ir už jo ribų, turi su teisę suprasti, kas gauna kiek pinigų už ką. Ir kol kas mes piliečiams to dėja pasakyti negalime pagal naują apžūp politiką mes turime sukurti modelį, pagal kurį galėtumėme paaiškinti, išdėstyti, parodyti, kodėl ūkininkai gauna pinigus iš Europos. Apskritai, tai yra esminis dalykas. Tai ypatingai aktualu dėl to, kad žmonės kalba, vis kalbame apie tai, kad žmonės nutolia nuo europinio projektų ir mes turime žmonėms sugebėti paaiškinti, kodėl ir kam skiriame pinigus e, žemės ūkio srityje. tiesioginės išmokos yra tiesioginės išmokos dėl to, kad jos tiesiogiai pasiekia adresatus. Bet turime sugebėti paaiškinti, kokie yra tikslai. Taigi pasakykite mums, kokie yra tikslai. Mes norime aiškių dalykų šioje srityje. Aš nenorėčiau teikti, kad žmonės yra pasimetę ir nelabai supranta, kokių tikslų mes čia siekiame su tomis lėšomis. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Jereb už puikų pristatymą. Audito rūmai ES neseniai kritikavo žalinimo priemonės žūp politikoje, apgailę staujant, kad tos priemonės saisto ūkininkų veiklą ir dėl to, kad pozityvus poveikis aplinkai yra labai ribotas. Tik 5 procentai žemės, ūkio paskirties žemės, e, pasiekia tokių tikslų, tai yra labai nedaug ir turime pabrėžti, kad dauguma ūkininkų nekeičia ūkininkavimo praktikos, kad gautų išmokas pagal žalinimo priemonės ir tai tik tai įrodo, kad tokia žemės ūkio praktika tikrai nėra palanki aplinkai. Aš manau, kad sistema turi būti reformuojama, kaip ir visa žūp politika ir negalime čia aukoti ūkininkų. Ir ūkininkai tikrai turi, ūkininkų lūkesčius mes turime patenkinti, kalbėdami ir įgyvendindami tas žalinimo priemonės, kodėl dabar nepadarome. Dėkoju. E, pan posel Dante. Mes Dantam. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu šiek tiek nustebęs iš, išklausęs pristatyto, pristatytos ataskaitos ir nustebęs dėl paties turinio. Sklaidamas tą ataskaitą nelabai svartau, kuriais metais, kuriuo metu ji buvo parengta ir koks laikotarpis buvo analizuojamas. Kalbant apie aplinkosaugą, mes visi žinome, kad nuo to momento, kai imamasi veiksmų ir jaučiamas poveikis aplinkai, tas laikotarpis gali priklausyti nuo pat nuo pačių intervencinių veiksmų efektyvumo. Ir kartais reikia penkerių ar panašiai metų tam, kad būtų matomos žalinimo priemonių matomis poveikis. Mes e, balsavome 13 metų pabaigoje dėl žūp reformos ir dauguma mūsų valstybių narių mane, kad Tos priemonės gali būti pradėtos taikyti tik tai 15 metais. Ūkininkai turėjo ekonominių priemonių ir pažangiai ūkininkavo savo ūkiuose. Jeigu ataskaitoje kalbama apie 16 metus, tai reiškia, kad kalbame apie antrus metus nuo to, kai gyvenama nauja BŽUP sistema ir turime pamiršti, nepamiršti, kad E, taikoma ūkininkavimo praktika susijusius tam tikrais reikalavimais, bet čia kalba eina apie 5 procentus tik tai viso žemės, tai yra labai nedaug. Ir aš norėčiau pritarti audito rūmams dėl to, kad reikia apibriežti tikslus. Aš manau, kad mes turime įgyvendinami reformą labai aiškiai apibriežti užsibrieštus tikslus nes nuo tų teorijų ir žodžių turime perėti prie veiksmų. Ir taip pat e, kyla nemažai klausimų, kuriuos kelia techniniai institutai. Būtent e, kaip pritaikyti tuos dalykus tam, kad anglies e, kiekis dirbožėmė būtų atitinkamas, kad būtų dirbo, išsaugoma dirbožėmė kokybė, kad būtų švelninamos klimato kaitos, švelninami klimato kaitos padariniai ir panašu, kad kol kas mes tų tikslų nesame aiškiai apibrėžia. Ir tada kyla klausimas, būtent e, kodėl yra tiek daug trūkumų šioje sistemoje. Aš manau, kad žūp politika yra ir ekonomikos politika. Tai yra politika, kuria siekiama kompensuoti tai, kad e, kompensuoti už tai, kad vartotojai Europoje nemokėtų žemės ūkio produkciją tikrosios jų kainos. Ir kad iš dalies būtų padengti, padengtos tos sąnaudos. Ir taip pat e, reikia pasirūpinti, kad ir ūkininkams, e, ūkininkai gautų padorės pajamas. E, De Castro. Grazie, prezidente. Innanzitutto grazie. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti auditorumams už pristatymą labai svarbę ataskaitą. Pone Jerep, jūs kėlėte nemažai klausimų, kuriuos mes e, nekartą esame analizavę čia komitete ir aš džiaugiuosi, kad jūs pozityviai vertinote mūsų komiteto pastangas, kadangi mes naudojomės, pasinaudojame omnibus reglamentu. Kalba eina apie tris priemonės e, grūdinių kultūrų diversifikavimas ir rotacija ir panašiai. Priemonės, kurias taikome visoje Europoje, tačiau sąlygos labai skiriasi. Skiriasi, tarkim, Švedijoje ir Kipre. Ir galbūt tos priemonės turi būti geriau pritaikytos prie objektyvių konkrečios šalies aplinkybių, kur tos priemonės yra įgyvendinamos. Dėl to aš esu labai nustebęs dėl to, ką komitetas patvirtinome ankstesnėme pranešime dėl žūp reformos, kur mes ten sakėme, kad pateikėme tokį, galime pateikti pasiūlymų meniu ir tada valstybė narė, į, atsižvelgdama į objektyves aplinkybės, galėtų pasirinkti iš to meniu, siūlomo meniu. Ir toks lankstumas be jokios abejonės reikštų, kad galbūt pasirinkta būtų rotacija, o ne diversifikavimas ar kitos priemonės ir veiksmai. Kitoje reformoje komisija galbūt galėtų surizikuoti ir parengti 27 skirtingas žemės ūkio politikas. Ir tada valstybės narės galėtų absoliučiai laisvai rinktis. O dabar yra viena sistema, kur valstybės narės gali rinktis, bet čia reikia tikrai būtinai apsižvelgti vietos objektyves šalies sąlygas. Ką apie tai manote? Ja, dank, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkui, ačiū, kad pateikėt ataskaitą. Perskaitęs šį dokumentą, pagalvojau, kad mes neturim pakankamai informacijos ir auditorumai ne viską žino. 20 tūkstančių hektarų Vokietijoje iš viso yra plotas, 174 tūkstančiai hektarų yra uh, skirti uh, skirtingiems plotams. Ir mes negalime kalbėti uh, apie tai, kad visa Vokietijos teritorija bus uh, įtraukta į žalinimo teritoriją. Reikėtų taip pat šiek tiek pagalvoti apie tarpinius rezultatus. Pažiūrėkime, kokios įtakos tai daro mūsų ūkininkams. Kai kurie iš jų turi 40 hektarų. Uh, Turim daug ir tokių ūkininkų, kurie savo visą žemę atiduoda e, biologinių, e, biologinio kūro gamybai. Turim daug e, daugiamečių augalų, žemkenčių. Ir visa tai turės ilgalaikį poveikį aplinkai. Man atrodo, kad ataskaitose nėra aišku Ataskaitoje nėra aišku, kokia yra iš tikrųjų veikla vykdoma praktiškai aplinkosaugos rytyje. Man atrodo, kad jūs turėtumėt e, susi, pasamdyti geresnius specialistus ir mums pateikti iškesnę poziciją. Uh, ponas Andriu, labai ačiū. Atsiprašau, ponas Flanagan. Vakar biudžeto kontrolės komitete buvo paprašyta, kad ši ataskaita būtų pateikta. Aš pats e, dalyvavau toje diskusijoje ir aš galiu pasakyti, kad atmosfera buvo visai, visiškai kitokia biudžeto kontrolės komitete negu dabar čia. Mes tarsi burbulė gyvename šiame komitete. Ir atrodo, kad nesuprantam, kas yra kalbama apie mūsų komitetą už jo ribų. Vienas narys sako, nedaug kainuoja 8 procentai viso ES biudžeto. Tuo laiku, kai masiškai diskutuojama apie bendrą ES biudžetą dėl Brexit ir panašiai, be to nuolat e, svarstome diskusinius dokumentus dėl Europos finansų ateities ir tada pradam kalbėti, koks to likusio biudžeto procentas pateks e, žemės ūkiui. Tai jeigu būtumėt biudžeto kontrolės komitete vakar buvę, būtumėt pamatę, kad mes e, kovosime už tai, kad tas biudžeto procentas išliktų. Aš tikiuosi, kad aš sugebėsiu tą padaryti. Bet dieve mano, ar matote, kas vyksta? Nebus lengva apginti tą procentą. Kokia šiandien susidarė padėtis? Audito rūmai e, sėdi čia ir aš, e, kaip biudžeto komiteto narys, juos vertinu kaip termometrą. Termometras turi parodyti, kokia dabar temperatūra. Bet čia mes girdime komiteto narius sakant, mums nepatinka to termometro rodmenys. Termometras neveikia gerai. Nieko nereikia daryti, nes jokių problemų dėl temperatūros nėra. Realybė visai netokia. Iš tiesų daryti kažką reikia, nes Europos mokesčių mokėtojų pinigai, e, mokesčių mokėtojai ir parlamentarai, kurie nepriklauso Žemės ūkio komitetui, tikrai negalvoja, kad viskas vyksta gerai mes biudžetą turime bandyti apginti. Kai gauname įspėjimą, kad pinigai nėra panaudojami gerai ir kalbame apie valstybių pasirinkimą meniu tarsi, e, turim kažką daryti. Airija, pavyzdžiui, turėjo pasirinkti, pavyzdžiui, e, tarp žmonių, kurie e, gauna daugiau pinigų, išmokų, jie gauna daugiau pinigų ir žalinimui. Yra Airijoje ūkininkų, kurie gauna 300, hektarų, hek, 300 e, eurų hektarui, kiti gauna 30 hektarų, 30 eurų, hektarų, 30 eurų hektarui grininimui. Ir aš e, jau anksčiau šiame komitete suskundėsis, kad žmonės yra labai pasyvus Čia dabar parlamentarai tiesiog skundžiasi dėl to, kad biudžetas bus e, karpamas, bet jeigu parlamentarams rūpėtų šis klausimas, visi ateitų į komiteto posėdį šiandien ir papasakotų, kas iš tiesų bus padaryta, kad mes galėtumėm tą biudžetą apginti. Tačiau man atrodo, kad jiems yra svarbiau kiti įsipareigojimai. Aš įsivaizduoju, kad pranešimas spaudai bus baisus, jeigu biudžetas bus atkarpytas. Jeigu aš dar čia nesustosiu, tai pirmininkas užjungs mikrofoną. Ja myślę, że chyba nefortūna. Aš manau, kad e, teisingai pastebėta, žalinimo atveju išmokos galbūt ne visiškai teisingai paskirstytos. Ypač jeigu pažvelgtume į ūkininkų pajamas ir galimybę išlaikyti ūkį bei konkurencingumą. Galbūt reikėtų dar kartą kalbėti su komisija ir e, auditorumais, tačiau mes čia nevertiname pačių tiesioginių išmokų apskritai. Mes vertiname, kaip jos buvo taikomos žalinimo atveju. Ir žalinimo išmokos turėjo papildyti ūkininkų pajamas ir taip pat e, padidinti konkurencingumą ir ekologiškumą. Ponas Gobovič. Besedo, najprej lepo zdrav spoštovanemu gospodu Jerebu. Koju už galimybę pasisakyti. Aš norėčiau padėkoti ponui Jereb už tai, kad jis šiandien pas mus atvyko. Norėčiau taip pat jam padėkoti už parengtą ataskaitą, kurią parengti tikriausiai buvo nelengva. Tas, ta, kurią parengė audito rūmai, kurios tikslas yra patikrinti, kaip yra įgyvendinami valstybių narių apibriežti tikslai, taip pat komisijos uh, apibriežti tikslai ir mes turime suprasti, kad ta ataskaita ir joje pristatyti rezultatai tai yra, juk tai yra mūsų politika. Mes matyt nepakankamai gerai apibrėžėme šią politiką ir jos tikslus. Ir dabar reikia galbūt daugiau aiškumo, būtent, kad žemės ūkio lėšos yra tos lėšos, kurios leidžia mums uh, užtikrinti tinkamą maistą gyventojams ir pasirūpinti dirbožėmio kokybę ir panašiai. Tačiau taip pat turime mažiau lėšų nei anksčiau skiriamų žemės ūkiui. Kita vertus, jeigu peržiūrėtumėme žemės ūkininkų pajamas, pamatytumėte, kad tos pajamos yra kur kas mažesnės nei kit, žmonių dirbančių kitose sektoriuose. Taigi mes turime suprasti, kad žemės ūkis turi būti tas sektorius, tas rytis, kur būtų galima lengviau dirbti ir patogiau dirbti, kol kas jie taip nėra. Ir 30 procentų tų lėšų buvo numatyta tiesioginėms išmokoms. Ir mes turime tokią sistemą, kuri turi padaryti įtaką visam žemės ūkiui. Taigi mes keliame klausimą, ar tie tikslai iš tikrųjų yra būtent tokie, kurie galėtų užtikrinti geresnę oro, žemės, dirbožėmio kokybę. Ir panašu, kad tie pinigai turi mums leisti rūpintis mūsų dirbožėmių taip, kad būtų laikomasi aplinkosaugos reikalavimų, kad būtų uh, kovojama su klimato kaita ir negalime čia kalbėti apie 50 procentų tiesioginių išmokų, 10 procentų išmokų dirbožėmiui, kuris, iš kurio užauginsime 2 procentus maisto produktų. Tai iš tiesų tai yra nauja žalinimo politika ir aš manau, kad mes turime kur kas aiškiau apibriežti, ko mes siekiame šioje politikoje, kokie yra mūsų tikslai. Kita vertus, mes turime suprasti, kad kalba eina apie 80 procentų teritorijos. 5 procentai galbūt yra susiję su labai tokia tikslia pažangia ekologiška ūkininkavimo praktika. Bet man, tarkim, ši ataskaita nėra neigiama. Aš manau, kad toje ataskaitoje yra iškeliami fundamentalūs esminiai klausimai. Būtent klausiama, kokie bus mūsų tikslai ateityje. Juk e, kalba eina apie didžiulį iššūkį ir aš manau, kad ateityje pinigų juk turėsime dar mažiau vienam hektarui. Ir taip pat matome ir problemą dėl jaunų ūkininkų, kaip juos motivuoti užsimti ūkininkavimo veiklą. Taigi mes tiesiog norime, kad daugiau ūkininkų dirbtų uh, tokiu būdu, kuris būtų palankesnis aplinkai. Ir aš manau, kad mes galime tikrai investuoti tas lėšas į tokias priemonės, kadangi kalba eina iš tikrųjų apie tai, kad reikia išsaugoti tą žemės ūkį, išsaugoti ir, išsaugoti ir mūsų aplinką. Dėkoju, ponia Maginės. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad Mišelis Dantan labai teisingai pasakė, kad aplinkosauginiai tikslai pasiekiami sudėtingai per dviejus ar trejus metus, reikia daugiau laiko ir aš manau, kad komiteto nariai nesidžiaugia žalinimo pasiūlymais, kurie buvo prastumti pastarojo reformą, norime, kad tos priemonės būtų geresnės. Tačiau mes nesuprantame vieno dalyko. Tai buvo subtilus, bet veiksmingas komisijos žingsnis, aplinkos sauginės priemonės įtraukti į pirmąjį ramstį. Ir man atrodo, būtent toks buvo tikslas ir to tikslo buvo pasiekta. Galbūt jūs galėtumėte tai pakomentuoti. Kitas dalykas, aš nematau čia jokio konflikto tarp jūsų išvadų, kad žalinimas yra e, pajamų paramos sistema, nes būtent žūp pirmo ramšio išmokos ir yra tokios. Mes tiesiog jas padalijome į dvi skirtingas kategorijas, bet tai yra tie patys pinigai ir akivaizdu, kad ūkininkai nedaro to skirtumo. Jie sako, kad tai parama mano pajamoms. Ir biudžeto kontrolės komiteto nariai, ir aš žinau jų nuomonę, nes aš daugelį jų pažįstu, jie, man atrodo, turėtų įvertinti vidutinės žemės, e, atsiprašau, ūkininko pajamas Europoje. Taip, yra žmonių, kurie gauna didelės išmokas ir tas turėtų būti keičiama, bet pažvelkime į vidurkį prieš primdami sprendimą, o ne tuos, kurie gauna tikrai didelės išmokas. Ir dažnai apie juos yra rašoma. Nes uh, tai turi tam tikrų padarinių, jeigu neapsaugosime biudžeto. Ir aš turiu kelis klausimas. Pirmasis, ar audito rūmai dabar analizuoja komisijos komunikatą dėl būsimos bžūp formos ir man neramu dėl to, ką jūs sakėte apie jūsų pasiūlymus dėl būsimos bžūp, nes jeigu mes supaprastinimą įvestumėme ir pritaikytumėme jūsų pasiūlymus, neveiktų niekas, nes tai, ką jūs siūlote, yra labai sudėtinga, komplikuota mintis, kaip būtų galima pasiekti rezultato aplinkosaugos rytyje ir aš manau, kad tai neveiktų. Ir atvirai kalbant, man neramu, kad daugelį mūsų valstybių narių, skaitant ir manąją, labai puikūs gamti, gamtinės buvei, buveinės ūkiuose yra įtraukia, įtraukiamos į nuolat, nu, nu, gamtinės buveinės e, direktyvą kai mes tuo tarpu išmokėjom ir mes išmokėjome už tas buveinės. Bet skait, skaitydama jūsų ataskaitą suprantu, kad to nepakanka. Jūs nenorėtumėte, kad daugiau ūkininkų prisidėtų prie aplinkosaugos rezultatų. Džiaugiuosi, kad jūs kratote galvą, nes aš tą aiškiai perskaičiau ir jūs turite labai aiškiai pasakyti, kad didžiausia žala, kurią padarėme visoje Europoje, yra ta, kad mes neleidome gamtinės buveinėms ūkiuose būti už jas atlyginta pagal žų politiką. Kad būtų už jas atlyginta pagal žų politiką. Tai buvo didžiausia klaida. Bardzo dziękuję pani poseł. Pewnie podzielam poglądy i ocenę. Ačiū ponia Makinės. Pritariu jūsų vertinimui ir jūsų nuomoniai dėl žalinimo problemų. Ponas Ropė. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų labai įdomu buvo klausyti ataskaitą ir man tenka pakankamai daug sustikinėti su ūkininkais. Ir šitas klausimas yra tikrai jiems yra aktualus ir opus. Ir jie, na, tikrai matosi, kad e, ne viskas, sakykime, buvo galbūt padaryta e, prieš paleidžiant šitą programą. Ir e, to, tie lūkesčiai turbūt vienų buvo per dideli, kitų per maži ir todėl jūsų toks Na, atsakymas, kad e, nebuvo gauta, e, reiškia, ko tikėtasi ir e, tai nelabai ne, ne, ne pagerina gamtosauginius rezultatus, bet iš kitos pusės paimkim ūkininką žemdirbį. Ta, ką iš jo reikalauna, jis liktai viską padarė. Jeigu jis nepadarė, jis išmokos negavo. Jeigu jis padarė, tai arba mes e, per daug norim, kad jis daugiau darytų, negu iš jo reikalaujama, arba iš jo reikalaujama per mažai, tai šitoj vietoj turėtume susitarti. Ir aš iš tikrųjų e, galvojau dabar, kodėl būtent jūs prie tokios išvados. Tai aš manau, kad e, vienas iš tokių dalykų, kas ir buvo čia truputį minėta, tai atsirado žemdirbėm papildoma veikla, atsirado papildomos išlaidos o pinigų papildomai tam nebuvo duota. Buvo tie patys pinigai, kurie buvo anksčiau, jie buvo paprasčiausiai perskirstyti į skirtingas programas. Ir žemdirbys mano, kad tai yra jo pinigai ir jis nori prisitaikyti su mažiausiam išlaidom. Tai jeigu iš tikrųjų mes norim kažkokios tai specialios programos didesnės, tai mes turim už tą programą ir apmokėti. Priešingų atveju E, žemdirbys e, e, patirs didesnės išlaidas, didesnius turės, sakykime, nuostolius, mažesnį pelną ir ką ir kiti kolegos minėjo. Ir taip šiandieną nepatrauklus žemės ūkis, kurio pajamos yra perpus mažesnės negu pramoniai. Tai jeigu mes dar daugiau sprendimai savo didinsim išlaidas ir nekompensuosim tų išlaidų, tai tikėtis galima to, kad mes susilauksim problemų apskritai aprūpinti e, tinkamos kokybės ir prieinamam kainom maisto, e, reiškia, produktais ES šalis, jau nekalbant apie eksportą ir taip toliau. Todėl man iš tikrųjų dar rūpi ir toks klausimas, kaip jūs manot, reiškia, kada užduotis yra visiems vienodos, E, žalinimo, sakykime, programa visoms ES šalim vienodos, bet išmokos ženkliai skiriasi parama e, už žalinimą. Ar gali įvykdyti e, du kartus gaudamas mažiau pinigų vienoje šalyje tą pačią programą ir kitoje šalyje du kartus daugiau gaudamas pinigų? Tai kaip šitoje vietoje jūsų nuomonė? Ačiū.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 labai aišku, jog visi norime, kad žemdirbiai pakankamai uždirbtų ir galėtų oriai gyventi iš savo uždarbio. Neturi jie būti milijonieriais, tačiau turi gauti pakankamas pajamas. Žinoma, yra svarbių skirtumų, tačiau svarbu, kad žemdirbiai iš savo uždarbį galėtų padoriai gyventi. Ir dabar e, kyla problemų dėl to, kad žmonės išsikelia iš kaimo vietovių. Turime užtikrinti taip pat gyvenimo kokybę visiems piliečiams ir e, taip pat maisto kokybę. Aš esu susitikęs su daugybė žemdirbių savo šalyje ir jie man pirmiausia kalbėjo apie sankcijas. Apie sankcijas, kurios jiems būtų taikomos, jeigu jie suklystų. Ir labai dažnai e, oficialios institucijos, oficialios įstaigos jiems pateikia ne visai aiškę informaciją. Dėl to žemdirbiams kyla problemų ir jiems taikomos didelės sankcijos. Ir kartais žemdirbiai tiesiog nebegali tęsti savo veiklos. Ačiū. Pone Kalembach. Ačiū. Pirmiausia, Noriu padėkoti audito rūmų atstovams už įdėtą darbą ir už tai, kad ši informacija buvo mums pateikta. Mes džiaugiamės, kad turime progą aptarti ataskaitą ir nemažai kolegų jau minėjo iškilusias problemas. Žinoma, į tai reikia atkreipti dėmesį. Be to, sutapo taip, kad e, Jungtinė karalystė nusprendė atsiskirti nuo ES, bus prarasta 12 milijardų eurų per metus, tai padarys įtaiką įvairioms politikos sritims ES. Tačiau dabar mes kalbame apie žalinimo išmokas ir tie 12 milijardų, aišku, e, nieko nepakeis. Čia ir šiaip yra spragų. Tai vienas dalykas. Antras dalykas – aplinkosaugos priemonės. Iš tikrųjų, jų poveikio per dviejus metus nepamatuosi. Net ir stebint daugelį metų padėtį gamtoje, sudėtinga nuspręsti, dėl kokių priežasčių atsirado tam tikras poveikis. Ir ar priemonės turėjo kažkokią įtaką. Taigi, jeigu mes nenumatysime aiškių tikslų BŽP ateityje, o tai yra gana sudėtinga, ir tai ir toliau susidursime su panašiomis problemomis. Bendrai paėmus galime pasakyti, kad nieko sudėtingo neįvyko arba apskritai nieko neįvyko, tačiau labai sudėtinga pasverti poveikį ir įtaką norėjau priminti bandomosius projektus, kuriuos vykdė Europos komisija. Galbūt bandomosius projektus galima tęsti ir surinkti duomenis, kuriuos galėtume padėk, panaudoti ateityje. Aš manau, kad mes pamirštame strateginę reikšmę kitose srityse, pavyzdžiui, byvo bioįvairovės, klimato ir energijos e, srityje. Visas šias strategijas reikėtų susijęti su žemės ūkio strategija. Ir jau tada galėtume kalbėti apie rimtą žalinimą. Tai nebūtų jau apsimetimas, kad e, mes prisidėme prie žalinimo, o būtų tikrasis politikos taikymas. Nes kai kuriuose srityse aš esu nusivylusi, kolegos sako, kad Mm, žemdirbiai daro viską, ką gali ir toliau teskime savo darbą. Ne, to nepakanka. Mes turime pateisinti ir mokesčių mokėtojų lūkesčius ES. E, reikia užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai leidžiami tinkamai. Mokesčių mokėtojai turi teisę žinoti, kokią vertę sukuria jų pinigai. Mes turime užtikrinti stebėseną. Jeigu mes neleidžiame e, audito rūmams e, pamatuoti poveikio, nes neturime atitinkamų rodiklių, tai mes nesame atsakingi ir nesame atskaitingi mokesčių mokėtojams. Būtent tuomet prasideda tos keistos diskusijos, na, vieni gauna per daug, kiti nieko negauna. Mes turime parodyti, kad uh, visuomenės pinigai naudojami visuomenės labui. Taigi turėtume mokėti pinigus ten, kur jie padeda pasiekti ES tikslų, nes kitaip nieks nebenorės e, tų pinigų suteikti. Ačiū. DG Agri atstovas komisija. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau padėkoti už galimybę pasikeisti nuomonėmis apie šią specialiąją auditorumo ataskaitą, apie žalinimo priemonės ir man labai įdomu buvo išklausyti šių gyvų diskusijų apie šį esminį klausimą žemės ūkiui. Dabartinėje bšūp ir ypatingai kalbant apie būsimą bendro žemės ūkio politiką. Būsimą bendrą žemės ūkio politiką. Norėčiau pabrėžti, kad komisija sveikina šią specialią ataskaitą ir iš esmės visos rekomendacijos yra primtinos ir mes apsvarstysime jas, kurdami naują žalinimo architektūrą bendroje žemės ūkio politikoje. Taigi, audito rūmai savo išvadose įvardyja žalinimo priemonių silpnasias pusės, ypatingai kalbant apie rezultatus ir kompleksiškumą. Ir mes pripažįstame daugelį dalykų, nors e, mūsų manimo turime būti, būti šiek tiek atsargesni, turime, turint omenyje laikotarpį nuo tada, kai buvo imtasi priemonių ir kada tik, galime tikėtis poveikio vandeniui, dirbožėmiui, orui ir panašiai. Aš manau, kaž, kažkas čia jau tą dalyką minėjo. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad tam tikri rezultatai auditorumų ataskaitoje mūsų nu, nuomonė yra labai reikšmingi gerinant aplinką ir klimato kaitos, siekiant klimato kaitos rezultatų, bet labai svarbu šią auditorumų išvadą vertinti tam tikroje laiko perspektyvoje. Auditorumuose rūmose Auditorumo ataskaitoje teigiama, kad žalinimo e, potencialas page, yra pagerinti žūp poveikį aplinkai ir um, klimato kaitai ir kalba eina apie 77 procentus žemės ūkio, dirbož, žemės ūkio paskirties žemės ES, tai yra labai svarbus e, rodiklis mums ir Ir aš taip pat norėčiau paminėti, kad 25 procentai čia yra agro aplinkos sauginių priemonių, siekiant pagerinti aplinką ir kovoti su klimato kitos padariniais. Taip pat auditorumo ataskaitoje sakoma, kad ūkininkavimo praktika, praktikai daro įtaką žalinimo reikalavimai. 30 procentų ūkių laikėsi auditorumai ir taip pat buvo kalbama apie grūdinių kultūrų diversifikavimą. 75 procentai ūkininkų pakeitė savo praktiką dėl aplinkos auginių tikslinių zonų, taigi tai yra susiję ir su žalinimo, žalinimo priemonių įgyvendinimo rodikliais. Ir taip pat norėčiau grįžti prie vieno, vienos kritinės pastabos, kurią išsakė auditorumai. Tas klausimas išiškėjo ir diskusijose. Auditorumai kritikuoja tai, kad žalios išmokos išmokamos tai, už tą praktiką, kurią vykdo ūkininkai jau. Ir ataskaitoje tai sakoma, kad tai yra tas mirtinas svoris. Bet e, norėtų komisija pasakyti, kad žalinimo tikslas nėra būtinai keisti ūkininkavimo praktiką. praktiką. Žalinimo tikslas yra uh, pasiekti geresnių aplinkosauginių klimato kaitos rezultatų, įskaitant ir egzistuojančią ūkininkavimo praktiką. Ir tas paaiškinimas, mano manimu, labai svarbus, nes reikia nepamiršti, kad žalinimas neveikia tik tai kaip agroaplinkosauginė priemonė. Tikslas yra kompensuoti ūkininkams dėl to, kad jie keičia ūkininkavimo praktiką ir patiria nu, nuostolių, papildomų išlaidų. Ir jeigu ūkininkai imasi tos praktikos, kuri laikoma yra naudinga klimatui ir aplinkai, tai labai svarbu už tai nebausti. Ir taip pat žalinimo, žalios išmokos užkert, užkert, užkerta kelią blogėjančiai situacijai nes 30 metų mes matėme, kad intensyvėjo monokultūrų auginimas ir žalinimo priemonėmis mes siekiame išvengti tokios situacijos ir turime stabdyti tą blogėjančią tendenciją. Ir taip pat auditorumai bei komisija 16 metų ataskaitoje dėl pirmosios žalinimo priemonių gyvenimo ataskaitoje, pirmojo žalinimo priemonių gyvenimo ataskaitoje minėjo, kad ūkininkams valstybėse narėse nebuvo leidžiama visapusiškai pasinaudoti žalimo priemonių potencialu. Ta reikia pabrėžti ir pripažinti, dėl to komisija pasiūlė supaprastinti, harmonizuoti ir pagerinti tam tikrų žalinimo reikalavimus, kad būtų galima turėti didesnę žalimo priemonių aplinkos sauginį poveikį. Ir tos priemonės bus numatytos pagal deleguotas taisyklės, kurios įsigalios šių metų pradžioje. Taip pat labai svarbu žvelgti į ateitį, mes kalbame apie žalinimą pagal dabartinę apžūp, bet reikia žvelgti ir į laikotarpį po 20 metų ir komisija pritarė auditorumų nuomonėje, kad daugelėje šalių žalinimo priemonės buvo tokios, kokios jos yra dabar, numatytos per sudėtingai, buvo per daug biurokratijos, jos nebuvo pakankamai lankščios, kad būtų galima visapusiškai pasiekti užsibrieštus aplinkosauginius tikslus. Ir Atvirai kalbant, reikia būti ambicingiams, bet reikia būti veiksmingesniems ir paprastesniems, kai kalbame apie aplinkosauginius ir klimato klausimus. Dėl to komisija labai aiškiai savo komunikate, kurį patvirtinome lapkričio mėnesį, kur kalbama apie maisto ir ūkininkavimo ateitys, pabrėžia, kad dabartinė žalinimo architektūra, žalinimo priemonės jos dalis, nėra pati geriausia architektūra tam, kad pasiektumėme aukštų užmojų ir reikia geresnių rezultatų ir daugiau supaprastinimų. Taigi, nauja žalinimo architektūra, kuri bus kuriama pasiteikiant pozityvę patirtimi, jos turime labai nemažai, kalbant apie žalinimą ir kompleksinį susijimą, turime savo požiūrį grįžti, grįsti veiklos rezultatai, rezultatais ir naudotis labiau moderniamis technologijomis, nes toks naujas požiūris ir nauja žalia architektūra bus teisėkros pasiūlymo dalis, kalbant apie bžūp ateitį. Tas pasiūlymas tikėtina pasirodys šiais metais, 18 metais dar. Ir pagal tą naują požiūrį valstybės narės apibūdins strateginius planus, būtent kaip jos ketina pasiekti aplinkosauginių klimato tikslų, bet jos pačios apibrėž pagal bendrus ES tikslus, įskaitant ir atitinkamas sąlygas dėl visų bžūp išmokų, kurios bus taikomos visoje ES. Tai yra toks naujas požiūris, nauja intervencinė logika, kuri dabar yra tinkamai, atitinkamai apmastoma tam, kad ji galiausiai virstų konkrečių teisėkros pasiūlymų. Dėkuoju uždėmesį. Ačiū už visus klausimus ir nuomonės. visose diskusijose viena pagrindinė tema buvo tikslai. Apie tai kalbėjome ir su komisija per auditą. Auditorius negali nustatyti tikslų, tai ne jo darbas. Ir žalinimo sistemoje problema ta, kad nėra aiškių tikslų, kaip sakė ponas Bokovič ir daugelis kitų. Todėl pradedame kalbėti apie priemonės, kurios buvo pasirinktos, ar jos tinkamos, ar jos yra įgyvendintos. Uh, Bet kai kalbame apie priemonės, visų pirma supraskim, kad reikia išsiaiškinti, kokiems tikslams jos reikalingos. Ta kryptimi turėtų būti dirbama. Apibrieškime, e, kokiam tikslui gyvendinti reikalinga priemonė. Ar tai išliks e, pajamų parama, parama e, pajamoms ar žalinimui. Ar tai yra susiję su ekonominėmis tik priemonėmis ar ir su aplinkos apsauga. Taigi tą jūs turite padaryti, jūs teisės aktų rengėjai. O mes auditoriai Tada galėsim patikrinti, ar, auditai, ar tikslai yra įgyvendinti. Vakar mes baigėme e, kont biudžeto kontrolės komitete, e, diskutavome komisijos pateiktos paaiškinimus ir buvo sakoma, kad nėra išmokų paskirstimo ir visi ūkininkai gauna išmokas taip pat kaip ir prie žalinimą. Jeigu pažiūrėtumėte mūsų ataskaitą, pamatytumėt, kad ūkininkamo praktika nedaug pasikeitė. Tad ar tikrai žalinimas yra e, labai milžiniška reforma 2000. 30 metų apie politiką galvojant ir tada kyla tikslas, kokie, kyla klausimas, kokie yra tri, e, žalinimo tikslai. Ir kaip jau sakiau, ne auditoriai tą turi padaryti. Ateitie jūs turite aiškiau apibriežti tikslus. Panas Dantan kalbėjo. Klausė, kokį poveikį aplinkos apsaugai pasiekėme po penkerių metų. Per penkerius metus. Sutinku su jumis. Jeigu ūkininkavimo praktika keistusi, būtų kitaip, bet tik tai 5 procentuose Europos ūkių pastebėta pokyčių. E, jeigu iš to skaičius išbrauktumėm nuolatinės ganyklas, tai e, papildomos priemonės e, labai nedideliam plotui būtų taikoma, mažiau negu 5 procentams ariamos žemės. Taigi, negalime tikėtis, kad kažkas ypatingo bus pasiekta biologinės įvairovės rytyje, dirbožymio kokybės ar šiltnamio efekto sukeliančių dujų išmetime. Pone Maginės kalbėjo, mes nepripažįstame to, kad ūkininkams reikia suteikti atlyginimą už tai, ką jie jau daro, kompensuoti už tai, ką jie jau daro. Bet ūkininkų m, mm, padėtis labai skiriasi. Kai kurie ūkininkai e, vykdo mm, ūkininkauja taip, kaip mums mm, atrodo tinkama žalinimui. Yra ūkininkų, kurių ūkininkavimo metodai yra per daug intensyvūs, todėl mes bandome išsiaiškinti skirtingas taisyklės skirtingiams ūkininkavimo rūšims ir norime atsižvelgti į skirtingų valstybių narių padėtį. Ponas Dekastro kalbėjo. O kaip bus su skirtingu požiūriu valstybės narės, ar padėsime visoms 27 E, valstybėms turėti atskiras BŽUP ateityje. Galime sutikti, kad valstybių narių pozicijos skiriasi, todėl kai kurios priemonės gali būti e, savaip pasirinktos. Dabar per EFAS tai yra įmanoma padaryti. Tačiau pripažinkime, kad net ir mūsų pranešimo 37 puslapį antroje e, lentelėje mes parodėme, kad Niderlandai ir Lenkija pateikė studijas, rodančias, kurios pastangos labiausiai tiktų jų valstybėms, kurios priemonės labiausiai tiktų. Tačiau vėliau pačios tų ekspertų patarimų nesilaikė. Todėl Europos komisija ir toliau išlieka atsakinga už tai, kad būtų nuspręsta, ar visų 27 valstybių teikiamos nacionalinės programos yra tinkamos ir ar pasirinktos priemonės leis pasiekti tikslų. Pone Maginės klausė, ar darysime ką nors dėl komisijos komunikato, ar e, mes iš savo pusės kokį dokumentą paskelbsime. Taip, mes rengiame informacinį dokumentą dėl BŽUP ateities, jis bus paskelbtas kovo pabaigoje, taigi turėsite laiko padiskutuoti apie MFF ateitį. Ponas Ropė klausė kokia mūsų nuomonė. Ar skirtingas išmokas turintys ūkininkai gali padaryti tą patį darbą? Tai ne tik žalinimo problema. Paprastai žalinimas yra siejamas su bazinėmis išmokų schemomis, o bazinių išmokų schemos labai skiriasi. Žalinimas e, daugumoje valstybių narių e, e, siejamas tik tai su tam tikru procentu bazinių išmokų. Kaip žinote, Yra nustatytas labai aiškus procesas, aiški procedūra ir ateityje e, tie žalinimo procentai valstybėse narėse turėtų suvienodėti. Ir taip pat e, sakėte, kad ūkininkams reikia žinoti, ko iš jų tikimasi. E, apie tai mes savo ataskaitoje kalbame. Valstybės, valstybės narės ir ūkininkai žalinimą vertina kaip tik kaip papildomą naštą ir stengiasi rasti lengviausią išeitį, nuveikti kuo mažiau, kad e, tų žalinimo išmokų nereikė, e, reikalavimų nereikėtų tenkinti, bet e, kad reikalingas išmokas gautų. Bet supraskime, jeigu žalinimas net neša ženklios naudos, tai tada jis bus iš tiesų tik tai papildoma našta BŽUP, tik apsunkins BŽUP įgyvendinimą. Bet jūsgi suprantate, kad visomis ES programomis dabar siekime supaprastinti padėtį. O kaip bus su žalinimu, jeigu nėra ženklios naudos, aiškios, aiškaus poveikio, tai vėlgi tai bus vertinama kaip dar vienas e, komplikuotas reikalavimas. Dėl to e, žalinimas net nebus vertinamas kaip naudingas ūkininkams, nes jie turės padaryti daugiau už tą patį, ką gaudavo anksčiau, tiesiog dar vieną papildomą darbą gaus. Įsivaizduoju, kad beveik visus jūsų klausimus atsakiau, daug maž bent jau. Visi kalbėjo apie tai, e, kokie yra žalinimo tikslai ir aš galiu pasakyti, kad būtent to nėra ir mūsų ataskaitos viena iš pagrindinių išvadų yra ta, kad nėra aiškių žalinimo tikslų. Ačiū už e, dėmesį. Dokument nie był prezentowany najpierw Komisji Rolnictwa bo my mamy inne postrzeganie. Dokumentas buvo patiktas Žemės ūkio komitetui, e, jį nagrinėsime. Mes, žinoma, kiekvienas turime savo požiūrį, savo nuomonę ir mūsų komitetas šį dokumentą analizuoja žemės ūkio ir aplinkosauginių požiūrių bandome išsiaiškinti, kokie būtų tikslai. Ne tik ekonominių požiūrių analizuojame dokumentą, kaip daro biudžeto kontrolės komitetas. Esu taip pat ir biudžeto kontrolės komiteto narys, tikiuosi ir toliau ten dirbti ir tikiuosi taip padės mums geriau įsigilinti į ataskaitos turinį ir į problemas dėl bendro žemės ūkio politikos. Man atrodo, kad biudžeto kontrolės komiteto pasirinktas kelias yra tinkamas. Jie nori taupyti mokesčių mokėtojų pinigus, tačiau jie neatsižvelgia į skirtingų komitetų skirtingą vaidmenį, taip pat ir į Žemės ūkio komiteto vaidmenį. Ir ne, neturime vykdyti skirtingos BŽUP vien dėl to, kad 27 yra skirtingos valstybės narės. BŽUP tikslai yra bendri. Galbūt taikomos praktikos galėtų būti kitokios, skirtingos, kadangi ir žemės ūkis skiriasi valstybėse narėse dėl um, gamtos sąlygų, dėl tradicinių ūkių dydžių ir dėl kitų dalykų. Manau, kad kad nereikia apriboti valstybių narių lankstumo, nes valstybės narės turi teisę atsižvelgti į savo pačių žemdirbių poreikius. Jeigu yra skirtingi subsidiarumo būdai, argi reikia juos visus suvienodyti? Ne, galima BŽUP taikyti skirtingai, kadangi žemės ūkis yra labai įvairus ir ta įvairovė yra būtina. Pietų Europos žemdirbiai dėl gamtinių sąlygų negali ūkininkauti taip pat kaip Šiaurės Europos žemdirbiai ar Centrinės ir Rytų Europos žemdirbiai. Galbūt kai kur nesilaikoma kokybės normų ir galbūt kai kurie žemdirbėjo ūkininkauja ekstremaliomis sąlygomis. Tačiau tikrai galima surasti išeitį, galima surasti pusiausvirą ir kompromisą. biudžeto kontrolės komitete skamba įspėjimai, kalbama apie mokesčių mokėtojų, pinigų taupimą, tačiau to negalima daryti vien BŽUP sąskaitą. Ypač jeigu prisimintume, kad jaunų žemdirbių yra labai nedaug. Tai nereiškia, kad uh, buvo išvaistytos lėšos, dėl to yra mažai jaunų ūkininkų. E, biudžeto kontrolės komitetas e, beveik taip viską mato. Mm, pone Noichel, e, galėsime pasišnekėti ir vėliau. Aš irgi noriu išsakyti savo nuomonę dabar. Vėliau leisiu Jums pasisakyti, jeigu norėsite, nes dar laiko bus likę šiek tiek. Pone Noichel, prašau. Ich möchte unbedingt, äh, was Frau Kadenbacher auch jetzt gerade gesagt hat, betonen, das ist. Aš norėčiau pabrėžti tai, ką sakė ponia Kadenbach. Jūs išsakėte savo nuomonę, puiku. Tačiau jūs elgėtės taip, lyg kalbėtumėte frakcijos vardu. Jūs išsakote savo nuomonę, jūs turite tokią teisę, esate narys, bet tai nėra mūsų nuomonė. Taigi aš turiu turėti teisę protestuoti. Jūs negalite apibendrinti agri komiteto nuomonės tokiu būdu, kai nuomonės išsiskiria. Ja zaznaczyłem, że wypowiem swój pogląd, e, ale... Kągi, kiekvienas turime teisę į savo nuomonę, aš išsakiau savoje. Ir jeigu yra nuomonių, kurios skiriasi nuo manosios, galite teikti pakeitimus, paskui galime balsuoti. Ir nebūtina čia kipti vieni kitiems į atlapus. Vieni kalba apie aplinkosauginės praktikas ir nutolsta nuo žemės ūkio. Į tai reikia irgi atsižvelgti. Ponas Lanigan. Galbūt čia problema su vertimu. Kai tu sakai mes, aš su jumis, pažiūrėjau, nesutinku, tai jūs atrodytų, kad jūs kalbate viso komiteto vardu. Mes kalbame apie tai, kad reikia apsaugoti ūkininkų. Šimtų procentų tam pritarėme ir aš norėčiau daugiau lėšų, kad būtų skiriama ir didelis procentas viso ES biudžeto būtų skiriama ūkininkavimui. Nes aš manau, kad tai turėtų būti mūsų pirmasis prioritetas - maisto saugumas Europos žmonėms, kokybiškas maistas ir panašiai. Tačiau jeigu mes norime apsaugoti ūkininkus, mes turime išklausyti to, ką žmonės už šio komiteto ribų sako. Mes negalime nužudyti to, kuris žinutę mums atnešė. Ir sakyti, kad tiesiog čia kažkas skundžiasi, tai mes sugražiname juos į jų situaciją. Bet kai išeini iš šios salės, iš, iš, iš, pamatai, kad ūkininkai susiduria su problemomis. Ir mes turime pirmiausia išklausyti įspėjimų, nes kas kart, kai gaunu elektroninio pašto laišką iš ūkininkų ir aš noriu atstovauti ūkininkams. Jie klausia manęs apie žūp, kaip išsaugoti biudžetą. Aš gaunu du e-mailus iš tų žmonių, kurie net nesupranta, kaip žūp veikia ir kaip turėtų veikti. Jie skundžiasi, kad ūkininkai gauna pinigus. Aš tada jiems rašau prasminga, nes tai yra prasminga, nes jūsų kirpyklose ir parduotuvėse galiausiai nusėda tie pinigai, bet mes turime paaiškinti, kaip tos lėšos yra panaudojamos. Jeigu žmonės mus įspėja, turime jų išklausyti. Mes kalbame apie tai, kad reikia apibriežti tikslus. Mes turime apibriežti tikslus. Audito rūmai nežino, kokie yra mūsų tikslai. Būtų labai naudinga, mes gal, jeigu galėtumėme jiems pasakyti, kokie tie tikslai yra. Aš visiškai sutinku su tuo, ką jūs sakėte. Ir dėl to norėjau kreiptis į biudžeto kontrolės komitetą kaip e, žemės ūkio komiteto atstovas, e, galintis kalbėti apie žemės ūkio specifiką. Ponas Hosling. Man esminis klausimas yra, ką mes darysime su audito rūmais ateityje. Nes yra žmonių, kurie paprastai čia atvyksta, uh, kiti neteina, o po to kritikuoja audito rūmus. Tai mes turime pagalvoti apie tai, kaip mes veikiame kaip komitetas. Mes negalime tiesiog priimti ataskaitos, tų ataskaitų, kurios mums patinka ir ne, nepriimti tų, kurios mums nepatinka tai galbūt mes galėtumėme reguliariai susitikti su auditų, audito rūmais, galbūt koordinatoriai galėtų vesti dialogą, bet tai, kas įvyko šiandien, negali kartotis ateityje. Jūs visiškai teisingai pasakėte, kad mes tyriame tai, kas mums yra pristatyta ir mes galime, jeigu, kai yra pristatoma, pristatomi dalykai, galbūt nebūtinai visiems tai patinka, bet mes turime kalbėti apie tai, juolab, kad artėja nauja ŽUP reforma. Jeigu mes nepripažinsime tokių ataskaitų, tai kam tada iš vis jas renkti? Bet ataskaita juk yra parengta, tai mes turime tada tinkamas išvadas iš to padaryti. Dėkoju. Taip, visiškai sutinku su jumis. Aš iš tikrųjų labai vertinu audito rūmų nuomonę, visuomet ją vertinau Ir ponas Des taip pat turėjo teisę išsakyti savo nuomonę, net jeigu ji ir skiriasi, tačiau aš esu tikras, kad jis nenorėjo žaisti auditorumo atstovo. Ponas Bolovič. E, hvala. E, Ačiū. Aš manau, kad savai mes suprantama, jog ne visi sutinkame su viskuo. Aš irgi nesutinku, pavyzdžiui, su pastaba, kad žemės ūkė niekas nepasikeis. Aš gimiau žemės ūkio, ž, ūkija, atsiprašau, ir pats šioje srityje e, nuo 84 metų dirbu. Žinau puikiai, kad mums pavyko pakeisti Slovenijoje žemės ūkį iš esmės po to, kai įstojame Europos Sąjungą. Ir čia, šioje salėje ir šiame komitete mes neturim teisę sakyti, kad niekas nepasikeitė. Ūkininkavimo praktika uh, vis daugiau dėmesio skiria aplinkos apsaugai. Ji dabar yra žymiai švaresnė, bet aišku, tą e, ūkininkavimo praktiką dar galima tobulinti. Čia šiame komitete kalbame taip tik tai, kad ūkininkai gauna pinigus ir panašiai. Ir, bet jeigu mes kalbėsime tik taip, tai bus sunku tuos pinigus išlaikyti. Pripažinkim, kad žemės ūkėje padaryta daug pažangos ir dabar reikia tik tai ieškoti kūrybiškų sprendimų, kurie leistų viena vertus išlaikyti pinigus, kuriuos mokame ūkininkams, motivuoti jaunų žmonės, e, išlikti, dirbti tame sektoriuje. Ir aš pats e, jokių būdų negaliu prieštarauti tam, ką jūs sakote, nors ne visada sutinku. Čia mes kalbame apie